Ši diskusija dabar jau baigta. Galime perėti prie kito darbo tvarkės punkto - tarybos ir komisijos pareiškimų dėl padėties Hondūre. Pirmiausia, tarybos vardu pasisakys ministras Bild. Dėkoju, ponas pirmininkė, iš tikrųjų, šiandien gana plačiai keliaujame po pasaulį. Džiaugiuosi turėdamas progą šiek tiek susitelkti ties padėtim Hondūre ir pabrėžti, kokie svarbus tie įvykiai yra ne tik pačiam Hondūrui, bet ir visam regionui. Pabandysiu glaustai pasisakyti. Nuo perito mėnesio, kai prasidėjo ši krizė, pirmininkaujantį valstybę stebėjo, kaip demokratiškai išrinktas, nors daugiau galima būtų pasakyti apie šį prezidentą, prezidentas buvo pašalintas e, prieštaraujant konstituciniai šalies tvarkai. Mes raginime atstatyti konstitucinę šalies tvarką pilnai ir visas šalis raginame susilaikyti nuo smurto ar kalbų apie smurtą kad galima būtų surasti greitą taikų sprendimą. Maničiau, kad labai panašiai, kaip kad kalbant apie problemas įvairiose Europos šalyse, čia Europa taip pat turėtų imtis lyderio vaidmens. Ir aš manau, kad likęs pasaulis mūsų pastangas parems. Mes turime paremti Amerikos šalių organizacijos pastangas, ieškant sprendimo, dialogo, kompromiso, siekiant išspręsti iškilusias problemas. Dabar Hondūre nebėra nei vieno iš mūsų ambasadorių, neturime jokių diplomatinių kontaktų su ta šalimi. Mes sveikiname nesenas Kostarikos e, prezidento Oskarijas pastangas Žinome, kad jis yra Nobelio premijos laureatas pastangas atstatyti taikos procesą ir jį paskatinti. Aišku, nenuostabu, kad jam tenka sunki užduotis, bet man regis, kad šio šeštadienio sustikimai tas pastangas sustiprins. Mes ir toliau raginsime abi šalis būti pasirengusias kompromisui, pilnai gerbent Hondūro konstitucijos raidę. Mes taip pat turime akcentuoti, kaip yra svarbu surenkti teisingus, skaidrius prezidento rinkimus Vėliau šiais metais e, įstatymo vyriau, vir, e, viršenybė demokratija turėtų ir toliau e, žymėti įvykius toje šalyje ir taip pat visoje Latinų Amerikoje. Dėkuoju, ponas ministrė. Dabar norėčiau steigti žodį e, komisijos nariai Ashton, komisijos vardu. Dėkoju, gerbėmėjai parlamentarai. Aš labai trumpai prisidėsiu prie šios diskusijos savo kolegės vardu. Mes svarstome krizę Hondure. Po daugelio metų Latino Amerika vėl susiduria su institucinė krize. Krizė Hondure rodo, kokia trapi yra teisinės valstybės samprata šioje valstybėje ir kokia sudėtinga situacija yra Centrinės Amerikos valstybėse. Valstybės grimsta į krizę. E, politinės jėgos yra susiskaldžiusios. Europos komisija greitai reagavo į krizę Hondūre ir mes pabrėžėme, kad mums labai svarbu, kad būtų gerbiama teisinė valstybė, demokratija ir demokratiškai išrinktos institucijos. Mes paraginama visas pusės išspręsti taikiai visus skirtumus ir laikantis šalies te teisės aktų. Mes raginome laikytis dialogo siekiant stabilumo ir taikos regione. Mes pasmerkėme konfrontacijas, ypač dėl to, kad dėl šios krizės žuvo žmonės. Mes paraginome visas pusės būti nusaikiems ir susilaikyti nuo smurto. Mes remsime visas iniciatyvas, kurios sieks taikiai išspręsti šią problemą ir kurios sieks atstatyti konstitucinę tvarką. Kaip pirmininkaujantį valstybę sakė, mes remiame Amerikos valstybių organizacijos pastangas ir šios organizacijos pirmininko pastangas, kurios dėja kol kas vaisių net nešia. Mes sveikiname ir Kostarikos prezidento tarpininkavimo pastangas. Ir mes sieksime, kad ši krizė būtų išspręsta taikiai. Po pastarųjų įvykių Hondūre ir po konsultacijų su valstybėmis narėmis buvo nuspręsta atidėti dėrybas dėl asociacijos sutarties su, su Centrinės Amerikos valstybėmis. Dėrybos turėjo vykti nuo Liepos 26 dienos Bruselėje. Bet mes tikimės, kad dėrybos bus atnaujintos kaip galima greičiau. Kaip sakė pirmininkaujanti šalis, krizė yra sudėtinga, dėl to buvo atšauktas ES ambasadorius Hondūre konsultacijoms. Taip pat visi kiti ES ambasadoriai paliko Hondūrą. Bendradarbiaudamas su pirmininkaujančia valstybė ir valstybėmis narėmis, Komisija ieškos būdų, kaip prisidėti prie šios krizės sprendimo. Kai dėl mūsų finansinių įsipareigojimų ir paramos, tai ši parama buvo sustabdyta. Mes suvokiame, kad įvykiai Hondūre gali sukurti pavojingą precedentą ir gali destabilizuoti visą regioną. Taigi mes atidžiai stebime įvykius šalyje ir remiame visas pastangas ieškant taikaus sprendimo. Mes informuosime parlamentą apie naujus įvykius Hondūre. Dėkoju. Arja. Dėkoju komisijos nariai. Dabar išklausysime politinių frakcijų atstovų. Pirmiausia, suteiksime žodį ponui Salafranka, jis kalbės Europos liaudės partijos grupės vardu, prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Yra įvykdytas perversmas, teisėtas prezidentas yra išsiųstas jėga į kitą valstybę. Tokius veiksmus mes tikrai turėtume labai aiškiai pasmerkti vertindami demokratijos požiūriu. Kai kurie analitikai, pavyzdžiui, Mario Bagasusa, kuris yra vienas iš didžiausių pono Zelaja gynėjų, ir e, kuris buvo labai kritikuotas savo partijos. gina panašias vertybės kaip ir Europos parlamentas ir jis tai daro reguliariai. Dabar mes turime galvoti, kaip išeiti iš susidariusios situacijos, kaip buvo pasakyta tarybos atstovų, reikia dėti demokratinės pastangas, siekiant stabilizuoti situaciją regione. ES, galvodama apie prezidento rinkimus būsimus, turi padėti savo patirtimi, reikia, kad ES nusiųstų stebėtojų misiją. Taip pat labai svarbu, kad ES nuosekliai elgtųsi ir netaikytų dviejų standartų politikos. Viena vertus, mes e, negalime su vienintelė regioninė demokratinė šalim e, palaikyti santykius ir tuo pat metu mokėti už vadovų padarytas klaidas. Kaip sakė ponas Bilt, mes turime būti aktyvus tame regione. Asociacijos sutarties kontekste tie dalykai dabar darosi aiškesni. Reikia kaip galima greičiau sėstis prie darybų stalo, kad konfliktas būtų išspręstas. Dėkuoju, ponė Salafranka. Dabar socialistų frakcijos vardu, Janijas, pasantros minutės. Dėkuoju, pirmininkė. Mes turėtume prisidėti prie vieningo tarptautinės visuomenės pasmerkimo. Norėčiau paremti tai, ką pasakė pirmininkaujančio šalies atstovas ir komisijos nariai apie sulaužytą konstituciją. Mes matėme, kad visoje Centrinėje Amerikoje jaučiamas šio įvykio poveikis, mes neturėtume leisti, kad jisai sumenkintų mūsų pastangą šiame regione. Kalbant apie tai, ką išgirdome iš pirmininkaujančios šalies ir iš e, komisijos atstovės, mes turėtume paremti e, Kostarikos prezidento tarpininkavimo misiją. Negalime remti ir skatinti smurto. Turime pripažinti, kad likus šešiems mėnesiams iki jo kadencijos pabaigos prezidentas Zelaja ko gero yra padaręs tam tikrų klaidų, bet būtina atstatyti konstitucinę tvarką Hondūre. Buvo panaudota karinė jėga, nors ir remiantis konstitucinėmis galiomis, vis tik tai buvo neteisėta. Esminis reikalavimas yra prezidento, konstitucinio šalies prezidento Zelajos sugražinimas. Dėkoju dabar liberalų frakcijos vardu. Pasisakys ponia Bilbao. Dvi minutės eta arratsalde on legebiltzarkide guztioi eta gu ikustera etorri diren guztioi. estoy utilizando el euskera una lengua minoritaria que no es Aš kalbu baskų kalba, tai yra mažumos kalba ir tai nėra oficiali ES kalba. Tikiuosi, kad ateityje baskų kalba įgis oficialų statusą ir aš galėsiu kalbėti savo gimtają kalbą Europos parlamente. Mūsų frakcija mano, kad reikėtų pasmerkti neseniai įvykusi perversmą. Vadinkime daiktus tikraisiais vardais, būtent karinis perversmas ir buvo įvykdytas Hondūre. Kai kas sako, kad įvyko klaida, tačiau aš manau, kad mes privalome išanalizuoti susidariusią padėtį. Nėra jokių abejonių, kad taryba ir komisija turi dirbti ir užtikrinti, kad būtų sugražinta konstitucinė ir demokratinė tvarka šalyje. Honduro prezidentas turi būti sugražintas į valdžią, nes jis buvo sąžiningai ir demokratiškai išrinktas Honduro gyventojų į šį postą. Sakoma, kad vyriausybės nariai buvo užpulti Aš taip pat girdėjau, kad e, kai kurie diplomatinių misijų atstovai ir ambasadoriai buvo atšaukti iš šalies. Mane tai neramina. Komisijos narė sakė, kad mums reikia paremti Amerikos valstybių organizacijos pastangas siekiant sprendimo šalyje. Mano frakcija norėtų pasakyti, kad e, mums, europiečiams, būtina prisidėti prie Hondūros demokratijos stiprinimo. Būtina gerbti pagrindinės teisės, taip pat reikia pereiti prie politinio dialogo. Tai turėtų būti vienintelė priemonė, kuri galėtų mums leisti pasiekti pažangos. Aš taip pat norėčiau paremti prezidentą Oskar Arijas, kuris yra laimėjęs Nobelio taikos premiją. 2009 metais lakučio mėnesį vyks rinkimai. Aš tikiuosi, kad tie rinkimai bus sąžiningi ir demokratiški. Ir aš tikiuosi, kad bus gerbiamos ir žmogaus teisės. Tikiuosi, kad dabartinė situacija užtikrins galimybę tęsti dėrybos dėl asociacijos sutarties su Centrinės Amerikos valstybėmis. Dėkoju. Dabar pusantros minutės ponui Romeva Irueda. Žaliųjų frakcijos vardu prašom. Dėkoju. Aš noriu taip pat labai griežtai pasmerkti nesenai įvykusius Hondūre įvykius. Pastarysiais metais aš tiesiog stebėjau, kaip e, tarpamentinės delegacijos Latino Amerika e, narys įvykius tame regione. Labai svarbu, kad mes e, nagrinėjame šią temą per pirmas šio naujo parlamento politinės diskusijas. Tai pirm, pirmasis 21 amžiaus permersmas Latino Amerikoje ir turime jį nevienareikšmiškai pasmerkti. Europos Sąjunga teisingai padarė, jog nepripažino šio perversmo vykdytojų ir pareikalavo, jog konstitucinė tvarka turi būti atstatyta dabar, reikia tinkamai ir atsakingai pasirenkti rinkimams. Ir teisinga, kad asociacijos sutartis yra suspenduota, išaldyta kol kas. Reikia išaldyti bet kokią pagalbą, prekybinę ar kitokią, kaip kad tai padarė jungtinės valstijos, aišku, išskyrus humanitarinę pagalbą. Svarbu taip pat priminti jog reikia padaryti tyrimą, nustatant šio perversmo dalyvio atsakomybę. Atrodo, jog tame perversme dalyvavo ir kitų dalyvių, kurių pavardžių mes net nežinome. ES pagėdavo, kad turėtų atlikti tokį tyrimą ir turėtų nusiųsti savo atstovų parlamentarų, kurie pareikalautų, kad būtų grįžta prie demokratijos. Dėkuoju, pana Romeva. Dabar kalbėtojai frakcijų vardu baigs kalbėti. Paskutinis bus ponas Meijer. Guė. Dėkuoju, pirmininkė. Keturios dienos po perversmo mūsų parlamentinė frakcija nusprendė nusiųsti mus į tegusi galpą pačiam e, susipažinti su, per, su perversmo e, pasiekmėmis. Būdamas tenai, pamačiau, kad e, trūksta laisvės, vyksta represijos, įvairių organizacijų atstovai sumesti į kalėjimus, ligonėms sunku buvo priimti visus sužeistuosius. Tai toks man susidarė vaizdas. Aš manau, kad mes turėtume iš esmės pritarti tam, ką siūlo daryti Amerikos šalių organizacija. Man teko kalbėti su jos atstovu ir susidariau labai aišku vaizdą pono Mičeletio vyriausybės bet koks veiksmas bus laikomas absoliučiai neteisėtu. Ir aš tikiuosi, kad ES laikysis tokios pačios linijos. Taigi, Mičelečio vyriausybės bet koks veiksmas turėtų būti laikomas neteisėtu. Aš taip pat manau, kad turėtume nusiųsti stebėjimo misiją, stebėti E, veiksmus vyriausybės, tačiau ne tos vyriausybės, kuri įgyvendino, e, kuri įvykdė perversmą. Taigi aš tikiuosi, kad Europos institucijos parems panašius sprendimus, taip kai tai daro Amerikio šalių organizacija bei jungtinės tautos. Labai svarbu taip pat pastebėti, kad tokios linijos laikosi ir jungtinės valstijos. Taigi mes turėtume laikytis labai aiškios pozicijos. Europos parlamentas parems reikalavimą, kad prezidentas Zelaja sugrįžtų į šalį. Aš labai tikiuosi, kad Europos parlamentas labai griežtai parems perversmą ir kad mes paremsime prezidentą Zelają ir taptautinių organizacijų pastangas. Dėkuoju, ponas Meiri. Dabar pasisakys atskiri parlamento nariai ir pirmiausia ponas Arif. Dėkuoju, ponė komisijos narė, mėly kolegos. Aš taip pat noriu pasmerkti, kaip ir prieš tai kalbėjo kolegos, pasmerkti labai griežtai pervesmą prieš Hondūro prezidentą Zelają. Be jokios abejonės tokie veiksmai pažeidžia konstituciją, reikia konstitucinę tvarką atstatyti kaip galima greičiau. Ponas Mikelėti dabar tapo naujų prezidentu ir tuo būdu yra grįžtama į pačius tamsiausius e, laikus e, Latino Amerikoje. Tai yra visiškai neprimtina ir man, ir parlamentui. Turime suspenduoti Honduraso dalyvavimą tarptautinėse organizacijose ir bandyti ieškoti sprendimo. Aš Taip pat esu labai sunerimęs dėl prekybinių ryšių su Hondūru. Asociacijos sutartis nauja yra parengta su Centrinė Amerika prieš keletą mėnesių. ES dabar ta e, sutartis yra suspenduota ir mes to džiaugiamės. Tačiau ar komisija yra pasirengusi suspenduoti dėrybas, kol, ne, kol nebus normalizuota E, politinė padėtis Hondūre. Norėčiau patikslinimų dėl komisijos pozicijos šituo klausimu. Kitas klausimas, kurį norėjau paliesti, tai yra bendra preferencijų sistema, kurią naudojasi Hondūras. E, labai pablokėjo žmogaus teisų padėtis, apie tai perspėjo įvairios žmogaus teisų organizacijos esančios Hondūre. Ir ES turi labai griežtai e, perspėti šią valstybę ir pers, perversmininkus, todėl norėčiau paprašyti, kad būtų atliktas tyrimas šituo klausimu ir kad laikinai būtų e, preferencijų sistema išaldyta Hondūrui ir SPG plus režimas. Ponas Melanšon, vieną minutę. Pone pirmininkė, mūsų pacifistiniai principai neturi sudaryti įspūdžio, kad mes dabar paliekame pačius aiškintis konstitucinės vyriausybės atstovus ir perversmininkus. Jeigu paliktume visą tai jiems, tai be jokios abejonės, tuomet e, tas susirėmimas tarp teisėto prezidento ir pučisto būtų susijęs su labai daug smurto. Ponas Manuel Zelaja ir jo pareiškimai rodo, jog jo šalis nori, kad nebebūtų diktatūros. Europos Sąjunga turi taip pat prisimti savo atsakomybę tame kontekste, nes tai iš tikrųjų yra kova ir istorinė kova dabar vyksta. Europa turi nutraukti bet kokius politinius, prekybinius santykius su e, perversmininkų režimu ir besąlygiškai reikalauti, kad prezidentas Zelaja grįžtų ir kad dėl to net nebūtų deramasi. Jis turi besąlygiškai grįžti į savo šalį. Ponas Obama į Junktinės valstijos taip pat pareiškė, jog prekybiniai ir kariniai santykiai bus nutraukti su dabartiniu režimu. Dėkoju ponui Milanšon. Galbūt naujieji kolegos nėra su tuo susipažinę, tačiau dabar pradėsime spontaniškų pasisakymų procedūrą. Yra du asmenys norintis pasisakyti, visiems e, bus skiriama tik viena minutė pasisakymą. Pirmasis kolega yra ponas Sonik. Prašom. Panie przewodniczący, sytuacja w Hondurasie wymaga kontynuowania przez Unię Europejską. Pone pirmininkė, situacija Hondūre reiškia, kad mums reikia ir toliau imtis griežtų veiksmų siekiant atstatyti teisingumą ir tvarką šalyje kad konfliktas netaptų dar rimtesnis. Taigi aš pritariu pono Salafrankos iniciatyvai ieškoti galimybės ir nusiųsti misiją į Hondūrą, Europos parlamento misiją. Mes turėtume pasiekti, kad abi pusės kalbėtųsi, dėrėtųsi kad prezidentas Zelaja galėtų iki galo užimti, iki kadencijos galo užimti savo pareigas. Toks sprendimas suteiktų vilties, kad situacija stabilizuosis. Pirmininkas, aš dabar norėčiau suteikti žodį ponui Kuantis. Πιστεύω ότι ως Ευρωπαϊκή... Ačiū, ponas pirmininkė. Manau, kad Europos parlamentas ir ES apskritai turėtų imtis veiksmų, kad šis šiam perversmai būtų padarytas galas ir kad prezidentas Zelaja galėtų sugrįžti į šalį. Laikas padary, padėti E, galą perversmams e, tame pasaulio regione. Matėme e, to regiono šalyse daug pokyčių, atsirado daug daugiau demokratinių laisvių, nutraukyti kolonializmo pančiai. Ir čia Europai tenka nemaža atsakomybė užtikrinant, kad e, mūsų santykiai su Centrinė Amerika būtų paremti demokratijos ir solidarumo principais. Cerrar, al... Eh, Baigėsi pasisakymas, pasisakymų sąrašas, dabar žodis ponui Bild tarybos vardu, nes komisijos atstovė turbūt nenori pasisakyti. Dėkoju ir jums, ponas pirmininkė, aš manau, visi pasisakiusieji labai aiškiai pasisakė už demokratiją, už konstitucinę tvarką Lotynų Amerikoje. Ir tai reiškia, kad mes smerkėme tai, kas įvyko. Bet kuriuo atveju, nepaisant, koks yra kontekstas, kariškiai negali išsiųsti konstitucinio prezidento iš šalies. Bet Dabar, norint išspręsti šią padėtį, reikia ieškoti kažkokio sutarimo, kažkokio kompromiso. Išklausęs tai, kas buvo pasakyta, ponas Lafrankas ir kitų, susidarau įspūdį, kad iš tikrųjų prezidentas Oskaras Arijas kaip tik yra ta figūra, kuri geriausiai gali tokio kompromiso siekti. Žinoma, gali užtrukti šiek tiek laiko, kol galima bus susodinti prie stalo abiejų šalių atstovus Bet matyt, teisinga bus pasakyti, kad e, prezidentas Arijas gali pasiremti mūsų paramą ir kitų Amerikos valstybių paramą. Mes turime raginti abi šalis susitarti. Kaip aš jau sakiau, svarbiausia, ko mes siekime, yra konstitucinės tvarkos atstatymas. Prezidento Zelajos sugrįžimas yra būtinybė atstatant konstitucinę tvarką to galbūt vien tik to nepakaks, tikriausiai turi būti ir kiti elementai, kurie leistų pilnai atstatyti konstitucinę tvarką. Todėl mes raginome ir raginame, kad prezidentas Zelaja būtų gražintas, bet tai galbūt nebus pakankamas elementas siekiant atstatyti pilną konstitucinę tvarką. Manau, kad tai būtų nepaprastai svarbu Hondūro vystimuisi ir konstitucinės tvarkos patikimumui toje pasaulio vietoje. Pirmininkas, dėkoju, ponas Biltai. Tuo mūsų diskusija baigėsi, kalbant apie paskirimus į parlamento komitetus turiu pasakyti, kad frakcijų vadovų pasitarimo rezultatai bus jums pasiūsti elektroniniu paštu. Tai bus įtraukta į posėdžio protokolą.